veiksmų tarnyba buvo, gavo nurodymą iškelti šitą klausimą per kitą ES ir Indijos vadovų susitikimą. Ačiū. Ačiū komisarui Degucht. Tuo ir baigiame šią diskusiją. Iš viso buvo pateikti šeši pasiūlymai dėl rezoliucijų. Jos pateikė įvairios frakcijos. Balsavimas vyks Šiandien po pietų, kai baigsime diskusijas, dabar galime eiti prie kito darbo atvarkės klausimo, tai yra žmogus teisų padėtis Bahreinė. Ir iš karto steiksiu žodį pranešėjai kolega Šliuter. Vieną minutę, prašom. Ačiū, pirmininkė. Jau prabėgo beveik dviejai metai nuo tada, kai Bahreinė buvo numalšintos taikios demonstracijos naudojant ašarinės dujas. Taip pat kai kurie kovotojai pateko į kalėjimą. Tai tokia situacija turėtų būti sustabdyta. Rezoliucijoje mes siūlome daugiau neeksportuoti į Bahreiną uh, ašarinių dujų ir kitokių panašių instrumentų. Labai svarbu, kad ir jungtinės tautos, ir kiti aiškiai pademonstruotų, kad e, norime paremti e, taikų, taikius civilinius protestus prieš prasidant pilietiniam karui. Turiu paminėti ir Mohamed Almuka, kuris yra Švedijos pilietis, bet vis dėlto yra įkalintas Bahreine. Ačiū. Toliau kolega Tenok, vieną minutę. In, in, in the... Pirmininkė, leiskite aiškiai pasakyti, kad tai, kas vyksta Bahreinė jau dviejus metus, yra visiškai neprimtina. Vyriausybė ėmėsi visiškai neproporcingų veiksmų. Uh, Tie, kas yra atsakingi už tokius žiaurius nusikaltimus, turėtų būti patraukti į atsakomybę. Mūsų frakcija yra labai e, susirūpinusi dėl to, kas vyksta e, Bahreinė, dėl protestų. Man atrodo, kad e, labai suvaržoma yra ir žodžio laisvė Bahreinė. Taip pat um, E, reikia atsižvelgti tai ir kokią grėsmę kelia Iranas. Mes e, remiame rezoliuciją, kurioje yra ginama žmogaus laisvė ir raginama ištirti e, padarytus pažeidimus. Aš norėčiau, kad Bahreinė būtų užtikrintas visapusiškas žmogaus teisų gynimas ir demokratija. Ačiū kolegai Tenok, toliau e, kolega Veržyje. Vieną minutę prašom. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Bahreinas yra viena iš arabų valstybių, kur e, Tuniso rezoliucija, e, revoliucija pri, privedė prie e, sukilimų, kurie buvo numalšinti. Ir prie to prisidėjo šalia esančios Saudo Arabijos armija. Ir situacija vis dar blogėja. Ir dabar kyla etniniai, religiniai konfliktai. Daugelis žmonių to nesidomi, tačiau tai neteisingas požiūris. E, žmo, žmonės sunerimsta pirmiausia dėl ekonominių ir socialinių aspektų. Yra e, tokių atvejų, kai ašarinės dujos ir kiti dalykai yra parduodami tam, kad būtų sukontroliuotos demonstracijos ir minios. Mes norėtume, kad ES sustabdytų tokį eksportą į tokias šalis kaip Bahreinas. Mes gavome Nobelio taikos premiją ir turėtume vykdyti jos lūkesčius. Dabar ponia Andrikėna. Ačiū ponė pirmininkė, kaip parlamento delegacijos narė, aš lankiausi Bahreinė prieš mėnesį. Mes Europos parlamente manome, kad Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba yra strateginė ES partnerė ir mes norime, kad vyktų politinis dialogas ir vyktų ekonominis bendradarbiavimas remiantis atitinkamais susitarimais. Tačiau mes neignoruosime žmogaus teisų pažeidimų Persijos įlankos bendrijai priklausančiose šalise ir Bahreinė. Sausio 7 dieną Bahreino kasacijos teismas patvirtino nuosprendžius 13 aktyvistų, iškilių aktyvistų. Jie buvo apkaltinti bandymais nuversti monarchiją. Aštuoni iš jų, įskaitant Abdi Al-Habają ir pona Ibrahim Šahi, du iš, tri, dvi, du iš trijų mes aplankėme kalėjime Bahreine. Jie yra sąžinės kaliniai. Dabar jų situacija galėtų pakeisti tik karaliaus malonė. Aš raginu Bahreino vadovybę paleisti visus sąžinės kalinius. Tai yra esminis žingsnis siekiant tikro dialogo nacionaliniais klausimais. Ačiū. Dank, Frau es folgt nun Frau... Labai ačiū, poniai Andrikienė. Toliau kolegė Ojuland. Prašom, dvi minutės. Protestai Bahreinė kaip arabų pavasario dalis e, pirmiausia buvo nukreipti tam, kad e, daugelis gyventojų, kad gyventojai įgytų laisvę. Tačiau visgi jų e, viltys buvo tušios. Deja, nėra galimybės laisvai apie tai diskutuoti ir užuot E, tam, kad e, tie demokrati, už, demok, už demokratiją einantis protestai būtų paskatinti, e, tie protestai buvo numalšinti. Tai labai žaidžia, pažeidžia žmogaus teisės, ypač teisę į taikų protestą. Ir tuo pačiu metu noriu pripažinti, kad turime matyti ir teigiamas reformas bei pokyčius. Pavyzdžiui, buvo paskirtas ombudsmenas arba kad buvo pakeista situacija kardomo kalinimo e, įstaigose. Mes turėtume e, užtikrinti, jog koncentruosime savo dėmesį į e, poreikį užtikrinti žmogus teisų apsaugą. Ir taip pat ypatingai šiato gyventojų E, teises, kurie gyvena Bahreinė. Ir šitas parlamentas ragina Bahreino valdžios institucijas tęsti reformas ir e, paleisti neteisėtai e, įkalintus žmogaus teisų aktyvistus. Ačiū. Labai ačiū. Toliau suteikiu žodį kolegai Repo. Vieną minutę prašom. Ačiū. Deja, situacija Bahreinė išlieka nepakitusi. Aš buvau nuvykęs į Bahreiną gruodžio mėnesį, apsilankiau kalėjime, bendravau su politiniais kaliniais. Žmogus teisų situacija Bahreinė kelia didžiulį susirūpinimą. Taip pat manau, kad vis dėlto reikėtų suprasti ir geopolitinę Bahreino situaciją. Uh, Europos parlamentas e, išreiškė geros valios e, žinę Bahreinui, tačiau mes tuo pačiu metu reikalavome, kad Bahreinas vykdytų pažadėtas reformas. Bahreino institucijos turėtų pradėti tikrą dialogą su visuomenė. Žmonės gatvėje reikalauja, kad būtų ginamos jų teisės, jie nori gyventi demokratišką visuomenėje. Visos ES valstybės narės turėtų daryti viską tam, kad Bahreino politiniai kaliniai būtų išlaisvinti. Ačiū. Dėkoju kolegai Riepo. Toliau suteiksiu žodį kolegijai Vaidarė. Vieną minutę, prašom. Ačiū. Pirmininkė, gerbiami kolegos. Gruodžio pabaigoje aš su žmogaus teisų komitetu buvau nuvykusi į Bahreiną. Mes susitikome su opozicijos atstovais. Mes e, patikėme pranešimą spaudai. Taip pat e, šį klausimą svarstame ir žmogaus teisų pakomitetyje. Aš esu nustebusi, kad dabar jūs šį klausimą priskiriate prie skubių atvejų. Iš tikrųjų, tai yra e, sudėtinga situacija, būtina išlaisvinti politinius e, kalinius, užtikrinti jų laisvę. Tačiau reikia paminėti ir tai, kad jau yra teigiamų poslinkių, buvo e, atlikta konstitucijos pakeitimų, buvo įgyvendinta tai, ką pasiūlė nepriklausoma komisija policijos sistemoje tie policijos pareigūnai, kurie naudoja jėgą, už tai turėjo atsakyti. Mes taip pat galėjome aplankyti politinius kalinius kalėjime. Man atrodo, kad rezoliucija yra labai vienpusė mes vis dėlto turėtumėm ir paremti Bahreiną. Labai ačiū toliau kolegė Gurmai, vieną minutę. Ačiū. Nepaisant teigiamų įvykių dėl tūkstamečio vystimosi tikslų ir moterų teisės balsuoti suteikimo, moterų e, padėtis ir žmogus teisų padėtis e, ėmė prastėti per pastarosius metus. Valstybės valdžios institucijos e, vykdo kankinimus prieš aktyvistus, žmogaus teisų gynėjus, žmogaus teisų organizacijos ir žurnalistai neleidžiami įvykti į šalį. Reikia ratifikuoti tarptautinės žmogaus teisų konvencijas. Tai galėtų atstatyti tarptautinės visuomenės pasitikėjimą šalimi. Reikia tarptautinio stebėsenos mechanizmo, jis galėtų e, garantuoti tinkamą žmogaus teisų laikymasi. E, Bahreino žmonės turi teisę laisvai reikšti savo nuomonę, turi turėti teisę rinktis ir reikšti savo nuomonę per socialinės žiniasklaidos priemonės. Mes tikimės, kad kiti rinkimai vyks demokratinėje aplinkoje ir taip pat moterų galimybė dalyvauti politikoje pagerės. Ačiū. Labai ačiū. Vertėjai tikrai daro viską, ką tik gali, bet um, jeigu um, vertėjai, bet kai kada vertėjai tiesiog uh, nesuspėja. Jeigu jūs jau skaitote tekstą, tai būkite geri, nors kartais staptelkite ir bent jau įkvėpkite Toliau žodis ponui Grobarčik, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. E, žmogaus teisė pažeidimas yra toks nusikaltimas, kurio negalima toleruoti niekur. Iš tiesų negalima tylėti, kai vyriausybės imasi tokių veiksmų. Bahreinas yra viena šalis, kur žmogaus teisės yra dažnai pažeidžiamos krikščionis patiria represijas, žmonės yra žudomi, dažnai diskriminuojami, labai dažnai vyriausybė taikosi su tokiais nusikaltimais. Europos parlamentas smerkia tokius veiksmus ir tą yra padaręs ne vieną kartą, tačiau Europos parlamentas negali tik pareikšti savo nuomonės, kur kas svarbiau yra imtis konkrečių veiksmų kurie sustabdytų tokius įvykius. ES turi priemonių paketą, kuriuo galėtų pasinaudoti siekdama apginti krikščionis. Mes nepareiškėme, kaip esame nusivylę tuo, kas yra daroma prieš krikščionį šalyje. Dėkuoju ponui Grobačiak, dabar ponas Merfi, vieną minutę. You, for... Ačiū pirmininkė. Jau dviejus metus Bahreino žmonės e, išgyvena didžiulę represiją ir to režimo išpolius, kuris nori nenusileisti e, ir ne, ne, nenori ginti demokratinių ir žmogaus teisių. E, Bahreinė registruota virš šimto metų na, neteisėtų nužudimų per pastaruosius dviejus metus. Ir profesinių sąjungų judėjimai ypatingai nemėgiami. Daug žmonių yra grobiama, kankinama, e, žaginama. Ir pagrindinės galios e, kapitalistinės valstybės kalba iš vienos pusės apie tai, kad tame regione reikia demokratijos, o Junktinė karalystė ir Junktinės valstijos toliau ten tiesia, tiekia ginklus, ypač ašarinės dujas, kurios naudojamos gyvenamosi rajonuose. Visa tai e, negali, viso to negalima toleruoti. Junktinių valstijų daliniai turi būti iš karto išvesti iš E, Bahreino. Norėčiau tik tais dar kartą paremti Bahreino darbo žmonės ir profesinės sąjungos, kurie kovoja už savo visuomenės laisvę. Ačiū. Ačiū, e, ponė Merfė. Ir dabar e, suteiksime žodį kitam kalbėtojui, kolega Lišek. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mes, kaip ES, turime pasiūsti labai aiškę žinę Bahreino valdžios institucijoms. Tie konstituciniai pokyčiai, kurie e, pagerins moterų teisės, žmogaus teisės, susilauks mūsų pritarimo, tačiau mes nepritarsime jokioms represijoms prieš opoziciją žmogaus teisų pažeidimams ir to, kad jėga naudojama kaip pretekstas ir terorizmo naudojama, naudojama e, prieš tokius e, veiksmus kaip pretekstą. Mes turėtume būti atsargus ir neviktimizuoti visos visuomenės, tačiau mes turime turėti reikiamas priemonės. Labai ačiū kolegai Lisek. Ar kažkas nori pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų e, procedūrą ar pagal mėlyną kortelę? Ar ponas Lisek sutiktų priimti papildomą klausimą? Jeigu tai prašom. Sonik, oui, excusez-moi. E, chciałbym zapytać, czy e, mój kolega... Ponas Panas Sonik, ačiū. Gerbiami kolegos, dabar, kai situacija arabų šalise yra tikrai sudėtinga, aš pats buvau nuvykęs į Bahreiną ir galiu pasakyti, kad Bahreinas yra vienintelė šalis tame regione, kur galima statyti krikščioniškas bažnyčias. Yra uh, daug e, žmonių, kurie ateina į pamaldas bažnyčiose Bahreinė. Ar manau, kad tai taip pat turėtumėm atsižvelgti? Labai ačiū už šį papildomą e, komentarą. Aš aiškiai pasakiau, sako ponas Lysak, kad turime aiškiai atskirti ir teigiamus ir neigiamus pokyčius. Yra tikrai demokratinių pokyčių, bet tuo pačiu metu turėtumėm pasmerkti tuos e, aktus, kurie prieštarauja prisimtiems įsipareigojimams žmogaus teisės rytyje. Ačiū kolegai Lisek, toliau kolega Sarvama. Ačiū pirmininkė. Mes turbūt neturime visų detalių apie tai, kaip e, smarkiai yra pažeidžiamos žmogaus teisės Bahreinė, tačiau tikrai turime išreikšti didžiulį susirūpinimą įvykiais toje šalyje. Uh, Ir e, mes taip pat turėtume nepamiršti ir teigiamų dalykų. E, e, karalius Hamalen ir jo vyriausybė patvirtino nepriklausomą tyrimų komisiją ir dabar po to vyko didžiulis pokytis. Man Svarb, svarbiausia čia pabrėžti e, nusikaltimus prieš vaikus. Bahreino valdžios institucijos turi užtikrinti, kad jie bus ištirti. E, svarbu taip pat pasmerkti valstybės represiją, nepriklausomai nuo to, kur represijos aktai vykdo ir kiek galinga bebūtų valdžia. Šiandienos pasaulyje negalime neleisti žmonėms sužinoti, kas vyksta jų šalyje. Ir represija bei pažeidimai, žmogus teisų pažeidimai anksčiau ar vėliau Bahreinė baigsis. Ačiū keliogė Salvama, dabar spontaniški pasisakymai. Ir mes turime labai daug prašymų, taigi tikiuosi, kad suprasite, jeigu aš apribosiu galimybės pasisakyti ir leisiu pasakyti tiems, kurie dar neturėjo galimybės pasisakyti. Pone Šilevska. Labai ačiū, jūs teisingai ištarėte mano pavardę. Europos parlamentas įpareigotas lab, atkreipti dėmesį į visus žmogaus teisų pažeidimus. Ir kars nuo karto mes kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus Bahreinė. Bahreino vyriausybė toliau naudoja smurtą prieš tuos piliečius, kurie reikalauja visuomenės pokyčių, reformų. Ir tas pats buvo, e, yra pasakyta apie Bahreino aukščiausio teismo e, e, nuosprendį vienam iš protestų lyderiui, kuris buvo nuteistas laisvės atėmimu iki gyvos galvos. Ir aš reikalauju, kad mes toliau veiktume, norėdami užtikrinti, kad žmogaus teisų aktyvistai Bahreinė būtų išlaisvinti. Dėkoju kolegijai, dabar kolegė Makoviai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat kalbėsiu apie smurtą prieš vaikus. Per pastaruosius mėnesius maždaug 80 nepilnamečių nuo 15 iki 17 metų amžiaus buvo sulaikyti sulaikymo vietose skirtose suaugusiems. 16 metų Muhammad Muhammad buvo paimtas iš namų e, gruodžio pradžioje ir buvo nusiųstas į sulaikymo įstaigą. Jis negalėjo susitiekti nei su savo šeimos nariais, nei su savo advokatu. Po kelių dienų jis buvo persiustas, perkeltas į kitą centrą, o vėliau gruodžio 23 dieną buvo išlaisvintas. Jam niekada nebuvo patikti jokie kaltinimai ir neaišku, kodėl jis buvo sulaikytas apskritai. Tai yra tik vienas pavyzdys. Aš norėčiau paraginti Bahreino institucijas sustabdyti tokio pobūdžio sulaikymus ir smurtą prieš nepilnamečius. Labai dažnai taip atsitinka dėl to, kad nepilnamečiai kartu su suaugusiais dalyvauja protestuose. Teisė protestuoti yra gerbtina. Tokią teisę turi gerbti ir Bahreino institucijos. Bahreino teisminė sistema turėtų būti beš, besąlygiška, bešališka ir turėtų nubausti tuos, kurie yra kalti. Dėkoju, dėkoju poniai Makoviai, ponia Geringer de Odenberg. Ačiū pirmininkė. Bahreino piliečiai paskatinti arabiškojo pavasario išėjo į gatves reikalaudami pilietinių teisų ir demokratijos. Du metai praėjo po to, kai prasidėjo socialiniai taikus neramumai šalyje. Bahreino vyriausybė visgi baugina e, aktyvistus, juos įkalina ir tai yra tiesiog kiekvienos dienos realybė. Bahreino vyriausybė yra įsipareigojusi vykdyti reformas ir bendradarbiauti su tarptautinėmis žmogaus teisų organizacijomis. Nepriklausoma tyrimo komisija buvo įsteigta tam, kad būtų ištirti e, krūvini įvykiai ir žmogaus teisų tarybos rezoliucija turi būti vykdoma. Tik konstruktyvus dialogas su visuomenė pagrystas atsakomybė ir lygybė gali atnešti ilgalaikio sprendimų, kurie galėstų stabilizuoti vidinę situaciją e, šalyje ir atnešti ten taiką. Ačiū. Dėkoju kolegai Geringer de Odenberg ir galiausiai e, ponė Basesku, paskutinė pasisakančioji pagal šią procedūrą. Ačiū, ponė pirmininkė. Žmogaus teisų padėtis Bahreinė ir toliau mus neramina. Aukščiausiojo teismo sprendimas patvirtinti nuosprendžius 13 žmogaus teisų gynėjų tik parodo, kad Bahreino teisinė sistema nepajėgi apsaugoti pagrindinių žmogaus teisų. Mane neramina ir tas faktas, kad Vaikų teisės labai dažnai Bahreinė yra ignoruojamos. Vaikai dažnai yra sulaikomi ir jiems pateikimi kaltinimai kaip suaugusiesiems ir taip pat yra atvejų susijusių su nepilnamečių prievarta ir kankinimais. Teismai ir teisminės institucijos turi reformuotis šalyje, nes tai yra vienintelis būdas užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms šalyje. Moterų padėtis šioje šalyje taip pat turi būti pagerinta. Dėkoju kolegiai Basesku. Diskusijas baigs e, komisijos narys e, ponas Degucht, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau pripažinti Europos parlamento vaidmenį siekiant užtikrinti, kad e, situacija Bahreinė išliktų mūsų darbo atverkė. Bahreinas kelia susirūpinimą. Bahreino gyventojų gerovė ir smurto vengimas yra mūsų akiratyje. ir mes šią kryptimį dirbame su Bahreinu. 2011 m. vasario mėnesį kilo neramumai Bahreinė ir vis dar likščiol žmogaus teisų situacija kelia nerimą Bahreinę. Ir reikia dar daryti daug, kad demokratija Bahreinė taptų uh, tvirtesnė. Praėjusią savaitę uh, buvo išreikštas gilus nusivylimas dėl to, kad apeliacinis teismas paliko galioti teismo sprendimą e, žmogaus teisų gynėjams. Bahreinė po 2011 metų vasario mėnesio įvykių buvo sulaikyti žmogaus teisų aktyvistai, jie vis dar išlieka kalėjime. Mes norėtumėm uh, priminti visoms šalims, kad reikėtų išlaikyti dabartinį pagreitį ir vykdyti reformas. Taip pat mes norėtumėm paraginti Bahreino vyriausybę visiškai įgyvendinti, visapusiškai įgyvendinti taip vadinamosios Vasiūnį komisijos rekomendacijas. Na ir taip pat reikėtų spalio mėnesį atlikti reformų peržiūrą. Tai yra būtina, norint užtikrinti tinkamą dialogą tam, kad būtų galima išspręsti išlikusius klausimus ilgalaikėje perspektyvoje. Tuo pačiu metu norėčiau paprašyti Bahreino vyriausybę atsižvelgti į Bahreino gyventojų poreikius. Mes esame pasirengę teikti pagalbą, o taip pat ir dalintis patirtimi. Aš norėčiau pasveikinti Europos parlamento uh,